Kristijaną Muskardinį man pranešė, kad nuo 2012 metų spalio 15 dienos jį įstojo į Europos konservatorių reformistų frakciją. Na, o dabar grįžkime prie darbo tvarkės, prie e, tos darbo.